Tai turi turėti teisę spręsti, kokią informaciją teiks pacientui. Tokią teisę gydytojai visada turėjo, mes ją neturėtume kištis. Ačiū. Diskusione konjunta e chius. Ačiū. Baigiame diskusiją. Balsuosime trečiadienį vidurdienį. L'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole. Taigi dabar mūsų darbų tvarkėje pono Evans pranešimas e, tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimas. Pradėsime diskusijas ir žodis iš karto pranešė į keturias minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Iškart noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie leido pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą, ypač šešėlėms pranešėjams, komisijai ir pirmininkaujančiams šalims Ispanijai, Belgijai, taip pat Envi komitetui, visiems bendradarbėms ir padėjėjams. Pavyko susitarti po ilgų in, intensyvių darbų ir e, nusileidžiant dėl tikrai sudėtingų kompromisų. E, mes kalbama daugiau negu apie 9 milijonus vienetų elektros ir elektroninės įrangos, tai yra didelės apimties namų apyvokos prietaisai, e, taip pat kompiuterinė įranga ir panašiai. Ir e, šių atliekų e, skaičius šioje srityje labai auga ir iki 20 metų iš, išauks iki 12,3 milijonų tonų. Akivaizdu, kad egzistuojanti atliekų hierarchija įpareigoja mums pakeisti pavojingas medžiagas ir ypač tas medžiagas, kurios neleidžia atliekų perdirbti kelia pavojų viešai sveikatai. Komisijos skaičiavimu dabartin ne pavojingų medžiagų naudojimo pribojimo direktyva e, leido pakeisti bromintų atipirenus į e, netokias pavojingas medžiagas aplinkai. Nustatyti globalus standartai jau egzistuoja, tačiau reikia daugiau aiškumo ir didesnės atsakomybės šioje direktyvoje, kuri yra išdėstoma nauja tvarka. Manau, kad mes pagerinome direktyvą daugelyje aspektų. Dabar turime aiškę metodologiją su aiškiais kriterijais dėl naujų apribojimų. Taip pat turime papildomų įrankių, kurie yra nepriklausomi nuo ryč direktyvos taikymos rytis praplėsta. E, apimama visa elektros ir elektroninė įranga, nebent daroma labai konkreti išimtis. Taip pat bus galimybė svarstyti E, kitus išimtis e, dėl e, trijų ypač pavojingų medžiagų antipirenų. Viskas yra grindžiama labai aiškiais kriterijais ir pareiškimų pateikimo termin, terminais. Reikia galvoti apie naujus kriterijus ateityje, kai peržiūrėsime dokumentą. Aš e, norėjau eiti toliau šio pranešimu ir todėl nesu patenkinta galutiniu rezultatu. Pavojingų medžiagų naudojimą apribojimą direktyva turėjo spręsti tam tikras konkrečias problemas konkrečiose srityse. Dėja, mums nepavyko žengti didelį žingsnį griežtinant apribojimus, tačiau bent jau išaug, išsaugome dokumento tapatybę bei sustiprinama komisijos pasiūlymą. Uh, koreliacinėse lentelėse mano frakcija e, palaiko privalomumo faktorių. Akivaizdu, kad e, šis pasiūlymas e, yra horizontalus, apima daugiau teisės aktų ir aš siūlau 105 pakeitimą dėl deklaracijos mastu, kad komisija pateiktų ataskaitą apie tai, kokios praktikos egzistuoja valstybėse narėse dėl koreliacinių lentelių pateikimo, bei pareikalauti, kad koreliacinės lentelės taptų privalomos, tai užtikrins geresnį pagrindą ateities diskusijoms apibendrinant, neambicingas ir neaiškus pakeitimas tapo aiškiu ir ryštingu padės jis pagerinti visuomenės sveikatą ir sustiprinti aplinkos apsaugą dabar ir artimiausioje ateityje. Ačiū. Grazie per la komisiją. Dėkoju. Dabar kviečiu ponę Damanakį, kuri kalbės komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė. Ponas Patočnikas, komisijos narys atsakingas už šios e, klausimus, negalėjo atvyko čia, tačiau dėja negali pasisakyti dėl gerklės e, problemų. Žinau, kad e, Šioje srityje jisai dirbo e, jau seniai, na ir aš šiandien jam tarnausiu bals, kaip, kaip jo balsas. Taigi, gerbiami e, parlamentarai, mes dabar siekiame pirmojo svarstymo susitarimo dėl direktyvos peržiūros dėl elektros ir, elektros ir elektroninėse įrangose esančių pavojingų medžiagų būtumėme nepasiekę dabartinio etapo, jeigu ne, nebūtume sulaukę geros Europos parlamento valios sprendžiant šios klausimus. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti pranešėją, ponę Jill Evans ir taip pat aplinkosaugos komiteto e, kolegas puikiai padirbėjus rengiant šį pasiūlymą. Nuo 2003 metų ši direktyva buvo gan sėkmingas teisės aktas, leidęs užkirsti kelią tūkstančių tonų pavojingų medžiagų patekimui į aplinką. Šiame teisės akte buvo numatyti svarbus pokyčiai, kuriant elektroninę įrangą ir elektros įrangą Europoje, atsisakant pavojingų medžiagų. Kitos valstybės, mūsų priekybos partneriai, sekė mūsų pavyzdžių ir, ir numatė panašius teisės aktus. Elektronikos įrangoje naudojami įvairūs, e, naudojamos įvairios medžiagos. Kompiuteryje yra 60, daugiau nei 60 žaliavos, žaliavos medžiagų naudojama. Kiekvienas ES e, pilietis 25 kg elektroninės įrangos atliekų sukuria. Taigi labai svarbu, kad elektronikos įrangoje nebūtų naudojamos pavojingos medžiagos ir kad būtų lengviau galima perdirbti tuo, tas atliekas. Tokiu būdu ES taptų veiksmingesnė naudodama savo išteklius, siekdama 2020 metų tikslų. Tačiau pramonės įmonės ir valstybės narės pateikė informacijos apie tai, kad nėra pakankamai laikomasi e, direktyvos nuostatų. Dabartinė situacija nėra veiksminga ir nepakankama, ne tik kalbant apie aplinkosaugą, bet taip pat ir apie tai, kad reikalinga sukurti vienodas darbo sąlygas ES. Dėl to labai svarbu, paaiškinti tam, tikrus, e, tam tikras teisės nuostatas. Europos komisija turi pasirūpinti, kad būtų atitink laikomas ryč direktyvos nuostatų. Tačiau nauda gaunama tik tuo met, kai tie teisės aktai tinkamai gyvendinami nacionaliniu lygmeniu. Ir aš tikiuosi, kad bendrų apibriešių ir vertinimo sąlygų įdėgymas, e, teikiant produktus į rinką, leis pagerinti dabartinę situaciją. Be kita ko, direktyvos aplinkosauginės ambicijos sustiprėja, kalbant apie dvi naujas produktų kategorijas - medicinę įrangą, kitokią įrangą ir taip pat įvairius kitus elektroninius prietaisus. Išplėtus teisės akto apriepti pasieksime naudos aplinkosaugos rytyje, taip pat ūkio subjektai turėtų uh, gauti pakankamai laiko, kad prisitaikytų ir visi tie pokyčiai turi būti pagrysti patikima informacija. Taigi komisija peržiūrės apriepties pokyčius, lyginant su dabartiniais teisės aktais, kas dar nebuvo atlikta, nes nebuvo atlikta poveik, atliktas poveikio vertinimas. Taigi komisija norėtų pasiaiškinti situaciją ir pirmiausia pateikti dvi deklaracijas. Pirmiausia dėl taikymo srities. Komisija mano, kad nuo 2.1a, pagal 2.1a straipsnį, per 8 metų perinamai laikotarpį valstybės narės turi atsisakyti tokios, tokių įrangos ir prietaisų, kurie nepatenka į direktyvos taikymo sritį ir ta įranga pateks į naujos direktyvos taikymo sritį. Na ir per priežiūros etapą, laikantis 19 straipsnio A dalies, komisija, ir, komisija ketina ne ilgiau nei praėjus triems metams nuo direktyvos įgyvendinimu atlikti poveikio vertinimą dėl taikymo srities pokyčių. Na ir komisija panašu, kad gali teikti teisėkros pasiūlymą atsižvelgdama į savo teisėkros iniciatyvos teisę numatytą sutartyse. Mes taip pat norėtumėme štai dar vieną deklaraciją paskelbti, kalbant apie e, nano medžiagas. Mes manome, kad bandant bendrai apibriežti nano medžiagas, tai būtų pirmiausia komisijos darbas ir mes e, teiksime rekomendacijas dėl bendrų apibrėžimų visuose e, teisėkros sektoriuose. Komisija mano, kad direktyvos nuostatose yra įvairios skirtingos e, formos, nanoformos taik, naudojamos medžiagose, kurios yra draudžiamos šiuo metu ir kurios ateityje bus prižiū, per, patikrintos pagal direktyvos nuostatos prioritetinę tvarką. Taip pat komisija apgailę stauja, kad nebuvo paremta komisijos nuostata privalomomis padaryti koreliacinės lenteles Komisija konstatuojamoje dalyje ragina valstybės narės taikyti šią praktiką. Na, norime, kad būtų pasiektas susitarimas per e, pirmąjį svarstymą. E, tačiau mes e, tikrai ketiname siekti horizontalaus sprendimo su visomis kitomis institucijomis, išsprendžiant šį horizontalų klausimą. Komisija paremė kompromisinį paketą tam, kad būtų pasiektas sutarimas per pirmąjį svarstymą. Ir aš tikiuosi, kad ir parlamentas e, laikysis tos pačios pozicijos. Ačiū. Grazie. E, Iniciamo ora il dibattito. Ačiū. Pradedame diskusijas. Dabar kalbėtojų frakcijų vardu. Visų pirma, EPP frakcijos vardu, ponas Sonik, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti poniai pranešėjai Evans už puikų darbą. Be jos užsidėgymo ir pastangų nebūtų buvę įmanoma pasiekti kompromiso tarp e, frakcijų jau per pirmąjį svarstymą. Direktyva dėl pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo kalba apie e, naujų e, medžiagų kūrimą siekė pakeisti esamas pavojingas medžiagas. Savo pranešime bandėme mm, sumažinti elektros ir elektroninės įrangos atliekų daromą žalą. Peržiūrint direktyvą ir išdėstant ją naują redakciją, būtent į šį tikslą labiausiai atsižvelgėme. Naujoji direktyva užtikrins kad visi elektros ir elektroninės įrangos gamintojai laikysis naujųjų reikalavimų. Tai aišku padės ir e, smulkiems gamintojams. Daug gerų dalykų yra direktyvoje, tačiau e, jie e, gal šiek tiek per daug pereinam, pernelik ilgą pereinamąjį laikotarpį mm, užtikrina. Patirtis sukaupta REACH direktyvo įgyvendinant padės įgyvendinant ir šį dokumentą. Ačiū. Dabar socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Lainin. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Tikiuosi, kad komisaras atgaus balsą per klimato konferenciją Kankune. Mums tikrai reikės jo stiprių pasisakymų. Tikrai nustebau, kad peržiūrint e, po peržiūrimo dėl e, žvejybos klausimo, ponė Damanakė vėl čia ir kalba apie pavojingų medžiagų e, direktyvos peržiūrimą. Na, aišku, mes ne viską pasiekėme šiame dokumente, o po trejų metų vėl komisijai teks stoti prieš parlamentą bei kiekvienos medžiagos atveju atskleisti su jie susijusias problemas. Turime daug išimčių, viskas primena šveicarišką sūrį. Taigi reikia išsiaiškinti, kokias e, yra spragos kenkiančios e, e, visuomenės sveikatai bei aplinkai Mes norime kaip įmanoma sumažinti tą žalą ir kadmio atliekos turi būti geriau tvarkomos. Ačiū, kad komisija savo pareiškimu e, atsižvelgia į mūsų nuomonę. Ir džiugu, kad dabar per peržiūrą mes daug pasiekime ir tikiuosi, kad po trejų metų e, nueisime dar toliau. Ačiū. Dabar Alde frakcijos vardu ponas Krameris. Pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė. Šiandien uh, tikrai netikėtai galime pasidžiaugti taip sparčiai priimta direktyva. Aš esu nepaprastai nustebęs, kad pavyko pasiekti kompromisą. Aš ir mano frakcija nuo pat pradžių mane, kad jis yra įmanomas, tačiau per parlamentą sunkiai skynėsi kelią Šis dokumentas buvo siekiama išplėsti taikymo sritį, bandėme paskelbti medžiagas labai pavojingomis, e, ne, ne visuomet dėl aiškių priežasčių, pavyzdžiui, e, nano medžiagos, tačiau mes čia kalbame apie mm, labai aiškias pavojingas medžiagas ir gerai, kad kompromise tokių abejonių nebeliko. Buvo teisingai pažymėta, kad apie kiekvieną e, nuodų gramą reikia galvoti racionaliai, tačiau ne visuomet tas daroma. Nepamirškime, kad e, sunku e, bus pramonė prisitaikyti, tačiau iš kitos pusės negalima taikyti išimčių, kad ir atsinaujinančiai energijai tačiau atsinaujinanti energija ir nuodai mm, neturėtų žengti koją, kojon ir būti tą patinį. Taigi neblogas rezultatas ir turėsime dirbti ateityje. Ačiū. Grupo dei konservatoriai ir e reformisti. Ačiū. Europos konservatorių reformistų frakcijos vardu ponė Gerling vienam pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ir aš padėkoti pranešėjai ir jos darbuotojams po labai ilgų dėrybų pasiektas susitarimas, kurį gali paremti ir mano frakcija. Vis dėlto naudodamasi progą norėčiau paminėti porą sričių. Peržiūrint direktyvą buvo siekiama pagerinti situaciją, to visada siekama peržiūrint direktyvą, buvo siekiama susimplinti, su, supaprastinti gamintojams taikomus reikalavimus. Aš džiaugiuosi, kad yra išbrauktas trečiasis priedas, nes jis iš esmės buvo kai kurių medžiagų juodasis sąrašas, tačiau nemanau, kad prieinamumas turi būti kriterijus. Kitas dalykas, šią direktyvą siekiama sukurti teisinį iškumą, bet noriu paminėti taikymos ryties išplėtimą. Aš iš pat pradžių sakiau, kad e, tai sukels neiškumą, bus prašoma išimčių. Taigi mes prašome, kad komisija prieš sutardama, prieš pritardama parengtų poveikio vertinimą. Tačiau to mes nepasiekėme. Manome, kad dabar mūsų laukia daug iššūkių ir aš džiaugiuosi, kad komisija yra pasirengusi peržiūrėti, atlikti poveikio vertinimą po to, kai direktyva įsigalios, nors manau, kad tai reikėjo padaryti anksčiau. Taip pat norėčiau paminėti ir tai, kokį pavojų kelia per didelis reguliavimas. Mes, turiu pasakyti, ir toliau tęsime dvigubo reguliavimo sistemą. Turime ryč reglamentą, ir, kuris yra sėkmingai gyvendinamas, kaip sako komisija. Vis dėlto mes galų galę turėsime griepti jauti už žagų ir suvienodinti, sujungti režimus. Tikiuosi, kad komisija tai padarys. Ačiū. GUNGL frakcijos vardu, ponė Wills. Pusantros minutės. Ačiū, dėkui, poniai pranešėjai, puikiai padirbėta ir išspaudė viską, kas įmanoma, nepaisant tarybos ir parlamento daugumos pasipriešinimo atvira taikymos rytis yra didelis pasiekimas naujoje redakcijoje, tai puikus pavyzdys, kaip e, sėkmingai mes sugebėjimo sutarti. Negerai, kad draudžiamosios šešiosios medžiagos, pavyzdžiui, bromintų antipirenai, PVC, nebuvo peržiūrėta. Nors šių medžiagų keliamas pavojus yra aiškiai įrodytas, dėje 11 metais jos nebus uždraustas, tuomet priminsiu įsigalios naujoji direktyva. Nemažai gamintojų gamina mobiluosius telefonus, televizorius, kitas elektroninės ir priemonės be šių nuodingų medžiagų ir tai nepadidina jų gamybos sąnaudų pernelyg stipriai. Dėja, ponios ir ponai, E, praradome galimybę augančią elektronikos pramonę padaryti draugiškesnį aplinkai. E, gamintojai stengiasi, tačiau vietoj to, kad palaikytumėme tuos besistengiančiusius, ES atsilieka nuo naujausių tendencijų. Tai reiškia, kad e, šio pasaulio skurdy, skurstantieji, kurių šalise yra milžiniški elektroninės savartynai, vėl nukenties. Jie juk savo lobistų negali leisti. Ačiū. E Ačiū dabar EFT frakcijos vardu, ponas Rosi, pusantros minutės. Ponios ir ponai, mes pasisakėme prieš šį direktyvos pasiūlymą. Apie tai kalbėjome komitete, nes pranešėjas pateikė didelių pakeitimų, komisijos pasiūlyme. Ir dabar yra numatyta atvira taikymos rytis, taip pat numatyta laipsniškai uždrausti dar 33 medžiagas, įskaitant e, bromidus, chloridus ir liepsnos, liepsnas supinančias medžiagas. Taip pat yra numatytos ir taisyklės dėl nano medžiagų Manau, kad visa tai turės didelio poveikio darbo vietoms. Tačiau vis dėlto yra pasiektas kompromisas, yra nustatytas įsipareigojimas peržiūrėti direktyvą po trijų metų. Taigi tam tekstui, kuris yra parengtas po trilogo, gali būti paremtas. Ačiū dabar ponia Vaisgerber, pusantros minutės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai. Šioje direktyva yra tikrai prieštaringa, nuomonės pakankamai stipriai įsiskiria, dėl to nepaprastai džiaugiuosi, kad susitarėme per trialogo dėrybas Apie kai kurios aspektus norėčiau išsameu pakalbėti, būtent taikymo sritis, kokiai įrangai e, galiotų šį direktyvą. Nepamirškime, kad iš pradžių taikymo sritis buvo apribuota e, namų apyvokos prietaisais. Atvira taikymo sritis leidžia apimti daug e, produktų grupių, e, pavyzdžiui ir atsinaujančios energetikos technologijos. Nepamirškime, kad direktyvos tikslas yra mm, didesnė ir geresnė apsauga namų apyvokos prietaisams, kadangi čia reikia stipresnių standartų nei tais atvejais, kai yra įrangai įdėgiama profesionalų ir nėra taip paplitosi. Todėl pasisakiau už išimti atsinaujančiai energijai, nepasisauku prieš atvirą taikymo sritį. Maničiau, būtų kontraproduktyvu atsinaujinančias technologijas įtraukti į šią direktyvą, tai tik tai pabloginto konkurencinę situaciją ir manau, kad priimtas sprendimas teisingas dabar dėl trečiojo priedo. Tikrai e, turėčiau abejonių. E, 37 prioritetinės medžiagas įtraukti, kurių įtraukimas nebūtų pagristas aiškiais įrodymais, aš sakyčiau, tai yra tik tai tuščias panikavimas. Ir džiugu, kad galų galę susitarėme ir galime pasidžiaugti priimtų sprendimų. Ačiū. Dabar kviečiu pona Van Bremt. Dvi minutės. Pone Van Bremt. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau savo pasisakymą pradėti nuo padėkos poniai Evans, mūsų pranešėjai. Ji e, puikiai sugeba siekti kompromisų, socialistų ir demokratų frakcija gali pritarė šį kompromis, šį, šiam kompromisui, nes yra daug svarbių patobulinimų ir pagerinimų, pirmiausia, sutaikymo srities išplėtimų ir greitesnių taisyklių ir normų taikymų. Džiugu, kad direktyva mm, e, e, egzistuoja greta REACH ir jos yra tarpusavėje suderintos. Man taip pat nepaprastai svarbu, kad metodologija, dėl kurios taip sunkiai sekėsi susitarti, padės užtikrinti, kad medžiagos bus nuolat peržiūriamas ir bus siekiama išsiaiškinti jų poveikį. Be to, dalis medžiagų a, BBCD yra a, e, tikrai prieštaringos, omenyje turiu įvairiausius antipirenus, jo reglamentavimai turime teikti prioritetą. Dėl nano medžiagų galėjome nueiti daug toliau, tikrai džiaugiamės komisijos būsimą deklaraciją šią temą. Žinoma, daugiau galime pasiekti, dėl kai kurių aspektų negalime e, džiaugtis, bent jau mūsų frakcijos nuomonė, daugiau medžiagų reikėtų įtraukti, greičiau reiktų pežiūros, mažiau išimčių, o dėl paskutinio aspekto negaliu negryžti prie saulės e, e, energijos baterijų. Tikrai negalima taikyti šiai grupiai išimties. Lobisinė veikla buvo e, labai stipriai ir visiškai nepagrista. Kadmi, kadmis trečiaisiais metais jis buvo užtraustas, bet e, saulės baterijose bus toliau e, naudojimas. Sakyčiau, kad alternatyvų paieškos mums nepaprastai svarbios. Nepaisant to, mes galime stipriai palaikyti rasti e, kompromisą ir FD frakcijai pasakysiu, kad pranešimas geras, o jeigu norėjote kažką pakeisti, reikėjo aktyviau dalyvauti trilogo posėdžiuose. Ačiū dabar, kviečiu poną Šnelhart, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Naujoji direktyvos redakcija turėtų padėti užtikrinti geresnę vartotojo ir aplinkos apsaugą. Aš manau, kad mes tą pasiekėme. Turime realistinį pagrindą darbui, realistiškai vertinamas, realistiškais duomenimis ir neužkertamas kelias inovacijoms ir naujovėms. Tai svarbu MVI, kurios dirba mokslinio tyrimų sreityse. Ramina ir tai, kad galime susitarti dėl aiškių rizikos standartų. Čia norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams šią kartą. Šį kartą e, buvo išreikštas, e, išreikštos abejonės dėl saulės e, baterijų. Esmė yra ne kadmis, o investicijos. Mes kalbame čia ne apie elektros ir elektroninį įrangą, o apie įrangą, kuri gamina elektros energiją. Negalime visko sumesti į vieną krūvą, nes ir uh, E, pavyzdžiui, švinas e, yra pavinga medžiaga, tačiau tam tikromis atvejais naudotina. Norėčiau pasakyti įmonėms, kurios gamino PVC. Daug buvo atlikta mokslinio tyrimų, reikia susipažinti su naujausia informacija bei pripažinti pasiekimus. Negalima grįžti prie dešimtmečio senumo diskusijos. Esu patenkintas rezultatu. Tai leis daug ką nuveikti nu, inovacijoms, vartotojui ir aplinkos apsaugai. Tatarella. Ačiū. Dabar e, žodį suteiksiu ponui Tatarelai. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, per pastarosius keletą metų matėme, kiek daug pastangų ES institucijos įdėjo, norėdamos pasirūpinti, kad elektros ir elektroninės įrangos gamyba ir perdirbimas būtų nepavojingas visuomenės veikatai. Ir galiausiai štai turime šią direktyvą. Direktyva yra iššūkis ir našta verslui, verslo įmonėms, tačiau jis sukuria ir daug puikių galimybių gaminti mažiau teršiančius produktus. Ir mūsų verslo įmonės išryškėja kaip e, galinčios tai padaryti ir tai joms sukurs e, konkurencinį privalumą galiausiai. Taigi direktyvos tikrai negalime vertinti kaip e, tik tai primetančios papildomus reikalavimus, tiesiog bandoma yra pasirūpinti ir užtikrinti geresnę kokybę. Yra tam tikrų išlygų ištikus, pavyzdžiui, rimtai ekonominiai kriziai, išlygos būtų pritaikymos, jos taip pat būtų pritaikomos, jeigu būtų reikalinga konkreči, konkreti direktyva, pavyzdžiui, nano medžiagų atveju, taip pat e, transporto, mobilio, mobilių prietaisų atveju, taip pat e, įvairių įvairi įranga, medicinė įranga naudojama žmogaus organizme ir taip toliau tokiu atveju būtų pritaikomos išlygos. Taigi aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir paprašyti, kad daugiau būtų pasirūpinta, būtų pasirūpinta desnė darna tarp ryčių direktyvos ir šios direktyvos. Ir kad nebūtų tam tikrų persiklojimų, nes mūsų verslo įmonėms reikalingas aiškumas. Ačiū. Spontaniški pasisakymai. Pradėsime nuo pono Jar. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, reikia palaikyti esminis direktyvos aspektus. Mes iš esmės pagerinome komisijos pasiūlymą. Aišku, keletas aspektų lieka diskutuotini. Pirmiausia, e, bet ką darydami turėtumėm galvoti apie tarptautinį lygmenį. Naudos nebus, jeigu mes čia norėsime išlikti švarus, bet uh, bus galima eksportuoti pavojingas medžiagas toliau mažos ir vidutinės įmonės. Joms e, turėtų būti pakeliama mūsų užkraunama biurokratinė našta. Esu tvirtai įsitikinęs, kad pradėtas procesas turi, bus dinamiškas, o nestatiškas. Akivaizdu, kad reiks atlikti nuolatinės peržiūrą šio klausimu Europos parlamente. Ačiū. Ačiū. Dabar kviečiu poną Karmach. Pone Karmach. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Žingsnis nedidelis, bet jau gerai, kad teisinga kryptimi žengėme. Dabartinis pakeitimas leidžia užtikrinti, kad visos su negausomis medžiagų, išimtimis medžiagos bus apimtos ir tai leis e, geriau orientuotis e, mūsų gamintojams. Nepamirškime vartotojų informavimo ateityje ir po įsikaliojimo turėsime užtikrinti, kad vartotojas žinotų, kokias potencialius nuodus jie įsigyja nusipirkdami elektros ir elektroninę įrangą. Nes mums e, leis ryštingai veikti e, elektros elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyvos klausimo. Perinamasis laikotarpis 8 metai. Tai yra labai labai ilgas ir aš dėl to turiu tokių ta, abejonių. Ačiū. Paška. Ačiū. Ponas Paška, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Pramonėse valstybėse elektroninės įrangos gyvavimo ciklas vis trumpėja. Dėl to vis daugiau yra perdirbama tokios įrangos, tokių prietaisų ir tai kuria daug problemų aplinkosaugos prasme. Tokiuose atliekose yra daug pavojingų medžiagų, kurias sunku per sutvarkyti apdoroti. Dėl to e, reikia problemą bandyti spręsti jau kuriant tokius e, produktus, tokią įrangą. Ir turime ieškoti pakaitalų, pakaitinių medžiagų, kurios būtų mažiau kenksmingos, ypatingai PVC atveju. Aš manau, kad e, bandant laikytis aplinkosauginių reikalavimų, labai sunku surasti pakaitalų būtent PVC. Dėkuoju. Grazie. E- Ačiū. Dabar kviečiu ponę Damanakį, kuri pasisakys komisijos vardu. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė pirmininkė, gerbiami parlamentarai, pirmiausia, norėčiau pasveikinti dar kartą pranešėją, jai puikiai padirbėjus to darbo dėka dabar panašu bus įmanoma pasiekti susitarimą. Susitarimas išriškėja parlamente, tai yra labai svarbu. Na ir dabar parlamentas numato taisyklių paketą, kurių pagrindų valstybės narės gali pasirūpinti, kad elektroninė įranga, kuri patenka į ES rinką, e, nebūtų apkrauta pavojingomis medžiagomis. Aišku, šis pasiūlymas buvo kompromisinis ir visi puikiai žinome, kad kompromisai veda prie kitų kompromisų, tai yra akivaizdu. Taip pat ir parlamentas, ir komisija parodė daug geros valios, na, o rezultatas yra daugumai dabar priimtinas. Žinoma, daug ką dar turime pasakyti komisijos vardu ir norime pasakyti, kad norėjome, kad e, kompromisinis tekstas dėl taikymo sėties būtų aiškesnis, kalbant apie valstybių narių prievolės, kalbant apie ūkio subjektų e, prie, prievolės ir aštuonerių metų perinamai laikotarpį. Taigi, tos deklaracijos, kurias e, paskelbė komisija ir parodo, kaip mes interpretuojame kompromisinį tekstą dėl taikymos srities ir mes norime, kad mūsų paskelbtos deklaracijos atsispindėtų protokole, posėdžio protokole. Taip pat uh, imamės, prisimame atsakomybę atlikti visų taikymos ryties pakeitimų poveikio vertinimus e, įsigaliojus direktyvai ir tą darbą pradėsime kuo galima greičiau, kai tik tai pakeista direktyva įsigalios. Kalbant apie vykdymą, tikimės, kad direktyvos nuostatos e, dėl vertinimo ir pateikimo į rinką, e, kad jų bus laikomosi Ir taip pat e, svarbu, kad ūkio subjektai įrodytų, kad jų produktai atitinka tuos reikalavimus ir valstybės narės turėtų įrodyti, kaip jos ketina tikrinti atitikimą teisės nuostatoms. Taigi, ponia pirmininkė, darbas dar nesibaigė. Aš norėčiau padėkoti Jums visiems už Jūsų pasisakymus, pasiūlymus ir komisija juos tikrai atsižvelgs. Dėkoju. Grazie, eh, la parola. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Evans dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms už jų pastabas. Visi, kas klausė šių diskusijų, puikiai suprato, kaip išsiskyrė frakcijų nuomonės ir koks tai buvo sudėtingas dėrybų procesas. Tačiau dabar jau turime visų frakcijų paramą ir labai tikiuosi, kad per balsavimą trečiadienį tai ir pamatysime. Džiaugiuosi, kad komisija yra įsipareigojusi siekti šios direktyvos įgyvendinimo, nes šios direktyvos ateitis praktiškai yra komisijos rankose, jeigu ji bus patvirtinta per balsavimą. Trečiadienį mes toliau neturėsime bendro pro, prie, sprendimo prieimimo teisės, taigi komisija bus atsakinga už direktyvos peržiūrą ir noriu paprašyti, komisijos, kad tolesni apribojimai būtų jos prioritetas, kad mes išvalytume tą didelį atliekų srautą, kuri, kuris kelia pavojų žmonių sveikatai. Šiandien jau buvo sakyta, kad prevencija yra geriau, geriau už vaistus, taigi svarbu e, atsižvelgti į antipirenus, kitas medžiagas, dabar, kurių ribojimas dabar numatytas dabartinėje ROS direktyvoje šias diskusijas su dideliu susidomėjimu stebi daugelis žmonių, įskaitant pramonę ir nevyriausybinės organizacijas. Ir labai tikiuosi, kad galutinėme kompromise mes išlaikysime pradinius ROS direktyvos tikslus ir kad e, šis naujas teisės aktas bus veiksmingesnis, jeigu tik parlamentas už jį balsuos trečiadienį. Ačiū. Ačiū. Baigiame šią diskusiją. Balsavimas vyks trečiadienį vidurdienį.